įgyvendinimo. Dabar e, paprašysiu pasisakyti pranešėją. Ponas Vim van de Kamp, jums keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams dirbusiems su manim, taip pat kitiems, kas dirbo rengiant laikotarpio vidurio peržiūrą. Norėčiau visiems padėkoti už bendradarbiavimą. Dirbome ilgai, Buvo pateikti 631 pakeitimas, taigi iš tikrųjų mums teko pakankamai sudėtingas darbas kartu su šešėliniais pranešėjais visus šios pakeitimus įtraukti ir parengti galutinę pranešimo versiją. Norėčiau padėkoti EPP administracijai ir Europos parlamento administracijai už suteiktą pagalbą. Iš tikrųjų, mums ji buvo labai svarbi. Na, kai dėl Baltosios knygos, iš tikrųjų, mano pirminė reakcija buvo tokia, kad e, ne per daug naujo kažkas e, transporto politikoje. Na ir atlikdami laikotarpio vidurio pežiūrą mes turime iš tikrųjų mm, įsigilinti Taigi šioje peržiūroje mes e, nagrinėjame, kaip atrodo transporto politika ir kaip ji yra įgyvendinama. Transporto politika ES yra itin svarbi. Iš tikrųjų, be transporto viskas tiesiog sustotų. Transportas užtikrina paslaugų teikimą ir apskritai Europos ekonomikos funkcionavimą. Šimtai tūkstančių žmonių dirba transporto sektorėje, to negalime pamiršti. Tuo pat metu, pirmininkė, transportas e, turi būti tvarus, transporto sektorius turi būti tvarus. 24 procentai visos taršos Europoje yra generuojama būtent transporto sektoriuje, 29 procentai energetikos sektoriuje. Taigi matote, koks yra skirtumas ir mūsų pozicija susijusi būtent su tuo tvarumas yra svarbus ir jo užtikrinimas teikia taip pat naujų galimybių. Be abejo, mes turėsime atitinkamai investuoti per artimiausius 10-20 metų. Norėčiau atkreipti dėmesį į konkrečias dalis mūsų pranešime. Mes pranešime kalbame apie um, perimą nuo kelių transporto, prie geležinkelių transporto ir vidaus vandenų. Ir mes konstatuojame, kad tas pereimas ir kitų transporto alternatyvių, švaresnių transporto rušių naudojimas nebuvo įgyvendintas. Per artimiausius metus ES tikrai turėtų skirti daugiau dėmesio geležinkelių transporto populiarinimui ir plėtojimui. Tai yra viena iš mūsų padarytų išvadų. Toliau išmanios transporto sistemos. Mes norime daugiau inovacijų. Ir norime, kad iki 2020-ųjų išmaniosios transporto sistemos veiktų. Pirmiausia, mm, be abejo, šie pokyčiai yra mm, dėgiami miesto transporte. Jeigu aš turiu daugiau laiko, tai galiu kalbėti toliau. Ačiū mm, pranešėjui. Toliau Europos komisijos vardu komisijos narė Violeta Bulc, prašom. Pirmininkė, gerbėtinam parlamentarai. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui ponui Van de Kamp ir šešėliniams pranešėjams ir visam Europos parlamentui už tai, kad e, taip e, bendratarbiavote rengiant e, transporto gyvendinimo baltąją knygą. Mes labai daug dirbome Ir tas faktas, kad yra virš 600 pakeitimų, demonstruoja, kaip e, Europos parlamentarams ši tema yra svarbi. Jūsų pranešimas parengtas tikrai labai laiku. Komisija džiaugiasi e, bendrų pasitikėjimų ir kokybę. Noriu pakomentuoti septynes e, jūsų pranešimo sritis. Visų pirma, E, efektyvus visų transporto e, rūšių panaudojimas yra pabrėžiama šiame pranešime ir mes visiškai pritarėme šiam tikslui. Todėl mūsų politikos kryptimis siekiama pagerinti pagrindinės sąlygas ir e, pašalinti infrastruktūros, e, užbaigti trūkstančias infrastruktūros jungtis ir e, nustatyti vienodas sąlygas visoms transporto rūšims. Antra, e, kukli infrastruktūra. Komisija šioje srityje pasistumėjo smarkiai į priekį. Ten T koridorių apibrėžimas ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra taip pat svarbus projektai ir esu tikra, kad transporto projektai smarkiai gali pasinaudoti EFSI fondų. Trečia, transporto tvarumas. Tai yra sritis, kur komisija e, toliau veiks labai aktyviai. Aš girdėjau apie anglės dvideginio mažinimą, tačiau taip pat kalbama ir apie kitus aplinkosaugos poveikį aplinkai darančius aspektus, pavyzdžiui, triukšmas ir kita. E, tai yra sritis, kur reikia daugiau pasistengti, tačiau turime būti atsargus, kad neprasumtume tokių spaudimų, kurie, sprendimų, kurie nebūtų priderinti prie vietos sąlygų. Ketvirtas, skaitmeniniai sprendimai. Sutinkame su tuo, kad reikia gerinti kelionės informaciją ir užtikrinti e, integruotas bilietų sistemas. Tačiau taip pat manau, kaip ir daugelis, kad mes negalime primesti vieną sprendimą ES lygmenių. Mes turėtume pateikti informaciją ir leisti verslo įmonėms patie, pačioms e, priimti savo sprendimus. Mes padėsime kurti standartus ir reikiamą reguliavimo bazę, kad užtikrintume vertingas paslaugas, kad jos atsirastų. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai, jūsų pranešime raginama imtis ir penkto elemento, tai yra, kad transporto politikos centre būtų žmogus. Tikrai sutinku su šituo požiūriu. Aš asmeniškai manau, kad pirmiausia, Transportas turėtų tarnauti visuomeniai, vartotojams, pestietiems, e, pervežėjams e, pervežimo paslaugų vartotojams. Tai bus mūsų iniciatyvų centre. E, šeštas punktas - socialiniai klausimai. Dabartinė situacija nėra patenkinama. Junkerio komisija labai pabrėžia, kad reikia šalinti blogas darbo sąlygas, kad būtų vengiama socialinio nesažiningumo, neligybės. Aš pritariu pranešėjui šiuo atžvilgiu. Septinta. Reikia komp konkurencingesnio ir efektyvaus transporto. Europoje vis dar egzistuoja per daug e, kliūčių, kurios neigiamai e, įtakoja e, bendrosios rinkos veikimą. Mes turime sukurti bendrą Europos transporto erdvę, kur, iš kurios galima būtų vykdyti eksportą trečiasią šalis. Europa tokiu atveju galėtų užimti lyderiaujančią poziciją pasaulyje transporto srityje. Septinta, jūsų pranešime yra pabrėžiamas vienas iš mūsų uh, pagrindinių sil, silpn, sil, viena iš mūsų pagrindinių silpnybių. Menkas įgyvendinimas. Aš uh, manau, kad iš tiesų reikia skirti pakankamai dėmesio įgyvendinimui. Ir dabar mielai išklausysiu jūsų detalių komentarų ir nuomonių apie tai, kaip toliau plėtoti baltąją knygą. Mūsų darbas niekada nesibaigs. Labai lauksiu bendradarbiavimo su jumis, konstruktyvaus ir tvaraus bendradarbiavimo per visą savo kadenciją. Ačiū. For... Komisarė, dėkoju. Dabar leisime pasisakyti kalbėtojams politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP. Ponas Markus Piper. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama komisarė. Dokumente yra kalbama apie labai e, daug svarbių aspektų, pavyzdžiui, užtikrinti e, transporto tvarumą ir taip pat tarp, tarp, tarp valstybinį e, judumą. Tačiau man atrodo, kad šiandieną transporto sektorius nusipelno labai didelio politinio dėmesio. E, Europoje atsiranda vis naujų e, idėjų dėl mokesčių ir e, rinkliavų. Tačiau reikia ne tik reglamentavimo finansų srityje šiandieną, kai mineraliniai, mineraliniai žaliavos tampa brangesnės matome, kad investicijos į infrastruktūrą sumažėjo. E, transportas taip pat e, kenčia dėl nepakankamo finansavimo e, iš Europos komisijos pusės. Pavyzdžiui, Europos tinklus infrastruktūros sujungimo priemonė kenčia nuo nepakankamo finansavimo ir mes taip pat aptarėme tai ir taryboje matome, kad yra labai daug e, aktualių problemų dėl nepakankamo finansavimo ir tai buvo paminėta e, spalio 18 dieną per ministrų tarybos posėdį. Aš manau, kad Europos transporto politika nusipelno dar didesnio dėmesio. Pranešime labai puikiai tai paminėta, mes norime daugiau tvarumo ir konkurencingumo, daugiau infrastruktūros mūsų įmonėms tam, kad neprarastume savo konkurencingumo visame pasaulyje. Ačiū. We have Dėkoju. Dabar socialdemokratų vardu pone Tapardel. Oski. Two minutes, please. Take a floor. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ponas pirmininkė, gerbėmieji Vieningos e, Europos transporto erdvės kūrimas yra tokia užduotis, kurią įvykdyti galima tik turint aišku veiksmų planą ir labai aiškius tikslus ir jų gyvendinimo etapus. 2011 Baltoji transporto knyga e, turėjo būti tokiu planu, nors e, jau keturi metai praėjo nuo tada, kai buvo patvirtinta ši strategija ir dabar matome, kad tikslų gyvendinimas stringa ir vėluoja. E, E, ypač iš tikrųjų dėl to, kad tikslai dažnai buvo per daug ambicingi ir per daug nutolę nuo ekonominės realybės. Ir e, atsižvelgiant į tendenciją e, atitolti nuo iškastinio kūro transporto srityje. Mes iš tikrųjų turime pasinaudoti šią peržiūrą ir aiškiai kalbėti apie tas problemas, kurios mums kyla ir turime iš tikrųjų dėti tokias pastangas ir spręsti tos klausimus, kurie padės realiai pakeisti Europos transporto sistemą. Pirmiausia, transeuropiniai transporto tinklai, TNT projektas. Jis yra esminis siekiant Europos tinklų, transporto tinklų integracijos e, ir periferinių e, regionų įtraukimo tente, todėl turi būti pagrindinis e, mūsų prioritetas transporto srityje. Antra, Baltoje knygoje nepakankamai kalbama apie miesto transportą ir naujas keliavimo formas. Aš manau, kad toks svarbus strateginis dokumentas, baltoji knyga, tiesiog negali apsėti be tokių temų. Ir trečia, ES transporto ateitis, tai taip pat darbuotojų ir darbdavių e, dirbančių šiame sektoriuje ateitis. Nepaslaptis, kad kai kurios valstybės narės siekia apsaugoti savo e, darbdavius ir e, iš tikrųjų dažnai prisidengiama socialinė apsauga to negali būti ir aš džiaugiuosi, kad pono Vandekampo pranešime yra akcentuojama tai, kaip svarbu saugoti pusiausvyrą tarp laisvos rinkos ir darbuotojų teisų apsaugos. Aš tikiuosi, kad Europos komisija įsiklausys į šią nuomonę ir kitas nuostatas šiame pranešime ir kad galiausiai e, visi šie teikiami pakeitimai bus įgyvendinti artimiausiais metais. Ačiū, prašau visų laikytis kalbėjimo laiko. Galiausiai SND grupės e, vardu ponė Klaudija Tapardėlė. Ačiū, pirmininkė. Komisijos narė urbanizacija ir demografiniai e, pokyčiai mūsų visuomenėje verčia mus persvarstyti kaip turi atrodyti mūsų transporto sistema ir ar tebėra aktualios tos priemonės, kurios buvo pasiūlytos Baltojoje knygoje prieš keturis metus. Tai buvo iš tikrųjų ambicinga darbo atvarkė, buvo siekiama sukurti vieningą Europos transporto erdvę. Šioje erdvėje turėtų būti patenkinti keleivių pervežimo, krovinių pervežimo poreikiai Ir siekdami šių tikslų mes turėtume iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti keleivių transportui, taip pat darbo sąlygoms transporto sektoriuje. Mes turime taikyti lygių galimybių principą ir padaryti transporto sektorių patrauklesnį moterims. Transporto sektorioje negali būti jokių kliučių ateityje ir transportas turi būti darnus. Turi būti užtikrinta ir fizinė transporto infrastruktūra, ir skaitmeninė, ir elektroninė infrastruktūra. Ir mes turime siekti periferinių regionų įtraukimo mm, ir vieningos sistemos sukūrimo, kad keleiviai ir mm, kroviniai galėtų būti laisvai ir veiksmingai pervežami. Iš tikrųjų, tai yra regioninės anglaudos požiūrių e, svarbus klausimai. Miesto planavimas e, verčia mus galvoti apie veiksmingesnį keleivių transportą. Mes praktiškai kasdien susidurėme su transporto problemomis. Kalbame arba apie CO2, apie taršą miestuose, arba apie kamščius. E, iš tikrųjų, informacija realiuoju laiku ir kitos priemonės padėtų mums pasiekti tokių tikslų kaip e, darnus transportas ir darnių transporto rušių naudojimas. Transportas yra varomoji ES ekonomikos jėga su tuo tiesiogiai susijęs turizmo sektorius, pavyzdžiui. Ačiū. Ačiū. Dabar Aldė vardu Pone Gezinė Meisner. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiama komisarė. Iš tiesų taip yra, transportas yra labai e, pa, e, nuvertintas. Ir, e, ne, ir senas transportas iš tiesų nefunk, nefunkcionuoja. E, transportas yra labai svarbus vidaus rinkai. Kartais juk vyksta tiekimas per 24 valandas. Prekių pristatymas e, turi būti labai greitas, o tam labai svarbus. E, tinkamas transportavimas. Judumas yra e, žmonių Europoje, o tam reikia transporto. Ir būtent todėl e, mes e, turėjome tam e, tikrą metro planą, kuris turėjo sujungti labai daug e, Europos miestų ir kelių, TNT planą. Mums reikia mąstyti būtent tokiomis savokomis. Žmonės turėtų keliauti be sienų, be kamščių, o tam, aišku, reikia lėšų mūsų biudžete. Mums reikia norint užtikrinti tokį judumą tarp žmonių ir prekių judumą, tam reikia visų transporto priemonių rūšių ir geležinkelio, ir kelių, ir mums reikia laivų, ir sunkvežimių, ir lėktuvų. Visa tai yra būtina, o tai turi atitikti tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, jie turi būti švarūs, kiek įmanoma, e, taip pat e, saugus, lengvai pasiekiami žmonėms ir e, sąžiningi. E, tai reiškia e, konkurencijos prasme sąžininkai, tačiau taip pat ir turi užtikrinti geras e, darbo sąlygas personalui ir keleivių teises labai daug ką turime pagerinti ir gerindami visada turime atsižvelgti į visų sričių aspektus. E, tai turime daryti Europos lygmenių o ne e, ir, ir visose srityse. E, ne tik, pavyzdžiui, oro linijų sąlygas gerinti, tačiau lygiai taip pat reikia tai sąžiningai ir vienodai paskirstyti tarp skirtingų šalių. Ačiū. On behalf uh, GUE NGL. Labai ačiū. Dabar GUE frakcijos vardu. Pone Merija Kilonen, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kartu ačiū komisijos nariai. Ačiū pranešiojui ponui Vandekampui už tokį profesionalų ir kokybišką darbą. Šis pranešimas tikrai labai svarbus ten tran komitetui ir vėlgi e, apskritai bendrai transporto politikai. E, dabar, kai mes aptarinėjom ir priimam sprendimus dėl transporto politikos, kuri veikia visus europiečius, dažnai salėje nebūna tiesiog tiesioginių vartotojų apie transportą kalbam daugiau e, tradicinę prasme ir pamirždami, kad e, vartotojams reikia vis dėlto pigesnio, kartu ir kokybiškesnio transporto. Mes dažnai pamirštam transporto vartotojus, klientus. Ir kartu e, neįvertinam, nežinom tikrųjų sektoriaus poreikių įmonių poreikių. Infrastruktūra yra tik tai e, dalis transporto sektoriaus. Labai svarbu kartu suvokti, kas, e, kas vyksta visame šiame sektoriuje. Dabar labai lengva nutiesti kelią ar tunelį per kalnus, e, negu atrodo, kad priimti tinkamus e, teisės aktus, kurie užtikrintų palankų, palankių vartotojams paslaugų teikimą. Tad, e, tad iš tikrųjų, kuo mažiau reikėtų žodžių kuo ir tuo daugiau, kuo daugiau darbų. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu parlamento narys Vas Eichhaut. Pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbimiai parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai e, Vandė Kampui už tai, kad mes taip puikiai bendradarbiavom. Taip mes iš tikrųjų norėjom kompromiso, tačiau norėjom vis dėlto e, tam tikrų dalykų, kad jame atsispindėtų ir mums tai pavyko pasiekti. Ačiū už tai. Dabar tas tekstas nėra visiškai e, ekologiškas, žalės tikrai ta, to žodžio prasme, tačiau yra jame keletas labai svarbių dalykų. Komisijai pasakysiu. E, kad labai gerai dabar, kad jūs taip palankiai įvertinot mūsų pranešimą, bet jį dar reikia gerinti. Pasižiūrėjus į transporto bendrąją padėtį, tai transporto rūšių keitimas. E, E, iš tikrųjų nepasiekta tikslų, kuriuos buvo užsibriešta pasiekti. Be to, e, taršalų mažinimas iš transporto sektoriaus tikslai iki galo dar nepasiekti. Europa turėtų žiūrėti e, kur kas toliau negu 2020 metai. Taip, E, transporto sektoriaus atverimas rinkai turi kartu socialinių padarinių ir dabar komisija užsiminėt, kokia pažanga padaryta, kokiu, kokiu do, dokum, kokie dokumentai e, rengiami, bet reikia konkretesnių veiksmų. Mums reikia kartu naujų priemonių kuriomis būtų galima užtikrinti, jog pasibaigus tam aptariamam laikotarpiu transporto sektorius tikrai būtų toks, kokio pageidaujam. Ponas Lundgren Peteris, FFDR e, grupės vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, dabar čia vėl mes girdim e, nuolatines e, tas pačias problemas, kurios minimos ir kartu dabar siūlom e, labai plačias priemonės mes parlamentas. Ir e, e, komisija sako, kad palankiai įvertins šitas priemonės ir kita vertus tai yra labai svarbu, bet kita vertus mano e, pačio, paties šalyje Švedijoje rengiamos dažnai transporto darbuotojų e, manifestacijos dėl būtent priimamų tam tikrų e, įstatymų. Mes matom, kad yra socialinio dempingo, nesažiningos konkurencijos ir kitų neigiamų padarinių. Todėl mes norėtume paraginti komisiją e, vis dėlto pirmiausia įvertinti tas priemonės, kuriomis būtų galima deramai kovoti su nesažininga konkurencija socialiniu E, dempingu ir kartu, kad būtų galima užtikrinti tinkamas sąlygas mūsų transporto sektoriui. Pirmininkas, ačiū. ENF grupės frakcijos vardu ponė Marie Kristin Arnotų. Labai ačiū, ponė pirmininkė, e, brangus kolegos. Taip, dabar čia Pranešime kalbama apie saugą keliuose ir kartu, e, kartu E, kovą su klimato kaina, kaita, bet kita vertus vėlgi čia aš daugiau kalbėčiau apie tai, kad dokumentas tai biurokratijos pavyzdys ir valstybių narių prerogatyvų e, siaurinimas. Ir e, vėlgi tai, kad priimamos priemonės, įgyve, jas įgyvendinant turi mokėti mokesčių mokėtojai. Tad nepriimtina, kad Europos parlamentas gali diktuoti valstybėms narėms e, kelių saugos normas ir e, būtent per ateinantį laikotarpį. Ir todėl jūs taip pat e, suprantat, kad aš balsuosiu dėl šių ir kitų priežasčių prieš šį pranešimą. Ačiū. Labai ačiū, ponė Arnotų. Toliau ponas Luis de Grandes Pascal. Gracias, presidente, señora komisarė, estimados kolegos. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė, kolegos. Transporto politika yra labai svarbus bendros e, rinkos elementas. Mes turime pagerinti savo tinklų infrastruktūrą, ypač pasienyje. Uh, Turime užtikrinti kiekvienos transporto rūšies efektyvumą, padidinti laisvą konkurenciją. Pranešime yra labai gerų elementų, dėl, kurio, dėl kurių rytoj balsuosime. E, pavyzdžiui, dvigubo apmokesnimo pašalinimas, perėjimas prie alternatyvaus kūro, taip pat priemonės dėl bendrų transporto platformų ir poreikis užtikrinti mm, vairuotojams savaitinį poilsį namuose. Pranešėjas puikiai padirbėjo ir tikiuosi, kad rytoj per balsavimą jo pastangos pasirodys mm, buvusios vertos, vertingos. Ispanija ir Junktinė karalystė, e, spręsdamos Gibraltaro klausimą, visada rasdavo būdų, kaip išspręsti bendrus sunkumus. Taip turėtume elgtis ir mes. Šios dvi šalis vykdo dialogą. Tai yra vienintelis variantas. Tuk, 2 minutės, bet za. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr. Äh, ponas äh, Tuk, gerbiamas komisarė, gerbiamas pirmininkė, kolegos, visų pirma noriu padėkoti, padėkoti äh, pranešėjui Vandekam ir šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. Aš manau, kad tai konstruktyvus pranešimas šiandienos diskusijos yra irgi konstruktyvios ir tam tikrą prasme emocionalios. Mes šiandieną sprendžiame apie baltąją knygą ir kai ką norėčiau paminėti. Mes iškėlėme savo tam tikrus tikslus ir mūsų e, priemonės buvo ambicingos. Mes einame reikiamą linkme, tačiau nepasiekime visko. Pavyzdžiui, kalbant apie e, geležinkelio E, transportą, e, pavyzdžiui, e, kelių transporto priemonės, kurios dabar yra, turi nukeliauti virš 300 km, turi būti, tos priemonės turi perkeltos į geležinkelį. Ir dabar mes esame įgyvendinę šios tikslus ne iki galo Mes, ma, aš manau, kad mes turėtume e, toliau siekti savo tikslų. Ką mes galėtume padaryti socialinėje srityje? E, prašau, kad komisija ir Europos parlamentas darytų viską, kad tą užtikrintų e, per kitą teisė, kurios laikotarpį. Mes turėtume padaryti įtaką socialiniai e, sričiai. Kalbant apie skirtingas transporto rūšis, yra pay to fly ar kažkokios kitos funkcijos, mes turėtume toliau padirbėti šiuose srityse. Ir galiausiai, tai, komisarė, norėčiau padėkoti Jums už jūsų pastangas e, e, Vokietijos asmeninių automobilių e, srityje. Manau, kad tokių sprendimų reikia visai Europai. Ačiū. Dėkoju dabar, Žaklin Foster. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už visą nuveiktą sunkų darbą. Mes tai žiūrime konservatyviai ir labai apgailę staujame, kad daugelis jūsų originalių minčių buvo pakeistos. Dabar yra kelios rytis, kurioms, Europos, kurioms Junginės karalystės dele, delegacija nenorėtų pritarti. Visų pirma, socialiniai teisės aktai aviacijos ir kelių pervežimo srityje, jos atrodo proteguojamos. Taip pat Europos E, transporto agentūra vargu ar sukurtų papildomą vertę. Taip pat e, dėl uostų direktyvos atrodo ji pažeistų e, Junktinės karalystės uostų pramonį, pramonės interesus. Ir taip pat norėčiau priminti kolegą, kuris prieš porą metų pateikė savo pasiūlymų dėl E, Britanijos suverenumo. E, toliau e, Ispanija meta iššūkį šiai suvereniai valstybei ir dėja ne, nebus įgyvendina vieningo dangaus iniciatyva. Dėl šios priežasties, ponė Van de Kap, mes nepritarsime jūsų pranešimui rytoj, supraskite. Tačiau mes labai vertiname jūsų nuveiktą darbą, labai ačiū. Thank you much indeed. Ačiū. Dabar ponia Lopes Barmecho. Ačiū. Pirmiausia, ačiū už tai, kad teisingai ištarėte mano vardą. Ačiū, pirmininkė. Kelių transportas dabar išgyvena perinamąjį laikotarpį, laukiama komisijos strategijos. Uh, Ir iš tikrųjų yra keliami renginio veiksmingumo reikalavimai ir kiti reikalavimai. Ir tai lemia tai, kad mes turime iš naujo permasyti, kaip atrodo mūsų sistema. Ji iš tikrųjų per daug kliaujasi didelėmis įmonėmis. Ir šiame kontekste turime užtikrinti tinkamus socialinius saugiklius. Mes turime kovoti su socialiniu dempingu. Kapotažo taisyklės, piknaudžiavimas jomis mm, turi būti atliekami veiksmingesni tikrinimai. Vairuotojai nėra vien tik paslaugų teikėjai, negali būti uh, jiems netaikoma tinkama apsauga. Ačiū, ponia Ajuto, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Kolegos, aš manau, kad e, iš tikrųjų baltoji transporto knyga parengta puikiai, bet e, mes nepritarsime šiam pranešimui, todėl kad e, mes mums probleminis klausimas yra Turino Liono e, linija. Mes teigiame pakeitimų ir e, tose pakeitimuose nurodome būtinybę pereiti nuo kelių e, transporto prie geležinkelio transporto, kalbame apie tai, kad norime taikyti žmonėsias transporto sistemas, tobulinti miesto sistemas. Uh, siekti kelių eismų saugumo ir kovoti su socialiniu dempingu. Visam tam e, pritarėme, tačiau mm, nepritarėme tam, kad būtų suteiktos didesnės galios e, Europos komisijai, e, kad ji priimtų sprendimus dėl tokių projektų, kurie palankus tik Europos oligarchams padaryta tokių klaidų, kurios yra labai e, rimtos ir komisija to nepripažįsta ir toliau prastuminėja savo žalingą politiką, taip kaip alkoholikai, kurie žino, kad gerti žalinga, bet geria pusryčiams konjaką. Ačiū, ponė Elžbieta Kaležina Lukasievska. Ačiū pirmininkė komisijos narė, gerbėmieji, transportas yra visų valstybių narių ekonomikos esminė dalis ir tam reikalinga tinkama infrastruktūra. E, transporto sektorius turi būti pertvarkytas taip, kad jis būtų konkurencingas, saugus, veiksmingas Mm, ir konkurencingas. Ir tokia pertvarka dabar yra reikalinga, nes e, statistika rodo, kad e, du kartus išauks transporto paslaugų paklausa artimiausiais metais. Aš norėčiau padėkoti už šį pranešimą, kuriame yra Iš tikrųjų, labai daug svarbių klausimų ir elementų. Aišku, tai nėra, ko gero, panacėjus visoms problemoms, tačiau manau, kad šiame pranešime iš tikrųjų yra siūlomas tinkamas pagrindas daugelio problemų sprendimui. Labai dažnai parlamento komitetuose naudojama socialinio dempingo savoka. Žinome, kad transporto paslaugas teikiantis asmenys turi turėti atitinkamas darbo sąlygas ir atitinkamą atlyginimą. Ir todėl mes turėtume remti tokius veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją transporto srityje. Vis dėlto šis terminas negali būti pasiteisinimas administraci... taikyti administracinius apribojimus kitų šalių vežėjams. Nes iš tikrųjų dabar kai kurie politikai šią savoką piknaudžiauja. Mes iš tikrųjų turime vengti piknaužiavimų ir siekti geresnės e, dabar galiojančių nuostatų įgyvendinimų kontrolės, nuostatų, kurios reglamentuoja vežimą ES valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Olga Sechnalova. Vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponui pranešėjui, visiems šešėliniams pranešėjams už tai, kad nuveikė tikrai puikų darbą. Aš e, e, darbą, būdama irgi e, šešėlinė pranešėja, sutinku su pranešėjo pozicija. E, tam, kad būtų galima e, sukurti tvarų, e, veiksmingą transporto sektorių pasinaudojant turimomis lėšomis, kuriame būtų derinamos įvairių rūšių transporto priemonės ir kartu, kad būtų galima šalinti kliūtis ir kartu kliūtis takoskirą tarp e, įvairių regionų. Labai gerai, kad šiame pranešime nemažai dėmesio kalbama apie kelių transportą ir e, siūloma priemonių, e, kaip būtų galima išvengti kamščių keliuose, gerinti viešąjį transportą, gerinti darbuotojų socialinės atlyginimo sąlygas ir todėl aš remsiu šį pranešimą. Dar kartą visiems E, ačiū visiems prie jo prisidėjusiems. Labai ačiū. Dabar Jill Seymour, vieną minutę. Ačiū. Šiame pranešime pranešėjas e, siūlo įdėkti e, troliai busus, tačiau e, 16 milijonų e, kainuoja Jungtinėje karalystėje būtent sukurti tokią sistemą. Ir, ir tai yra, iš tikrųjų, čia negalima kalbėti apie e, išlaidų veiksmingumą. Dabar kalbama apie tam tik, siūlomas tam tikros priemonės ir e, peržiūrėjimas tam tikros direktyvos skyrių. E, dabartinės direktyvos, tam, kad būtų galima apriboti tam, tam tikrus dalykus e, kel, saugos sumetimais. Bet kita vertus, e, tai leidžia komisijai kištis į valstybių narių suverenumą, siūlant tam tikras priemonės. Ir čia tikrai gėda. Be to, pranešime siūloma komisijai suteikti uh, daugiau įgaliojimų įgyvendinant ten 10 projektą. Pranešime yra labai daug prieštaravimų ir daug nepagristų teiginių, todėl aš nusiteikusi balsuoti prieš jį. Labai ačiū. Toliau Masimiljano Salinį. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Skaitant baltąją knygą ir pranešėjo e, pasiūlymus, tai įsivaizduojam, kad lauks tikrai sunkios dėrybos. Nes e, šiaip jau paprastai delegacijos valstybės turi prieš, prieštaringų interesų, ypač transporto sektoriuje o mes esam toje institucija, kuri, e, kuri galėtų šiaip jau šiek tiek e, pašalinti tam tikrus konfliktus ar įtampą, e, mes galėtume pritarti nemažai daugeliui pranešimo punktų, ypač tam, kad didelis dėmesys teikiamas geležinkelio sektoriui, kartu, e, kad tai pritarėm tam, kad kalbama apie tinkamas investicijas į transporto sektorių. Be to pranešime kalbama apie e, tvarias investicijas ir būtinybę remti tokias investicijas, kurios prisidėtų prie keleivių pervežimo gerinimo. To labiausia reikia mūsų žemynui. Ačiū. Dėkoju, ponė Salinė. Agnes Junkerijus. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Pilotai privalo skraidyti, nes kitaip jie negaus algos, o sunkvežimių vairuotojai ištisą parą vairuoja, nes bijo prarasti darbus. Įmonės pažeidžia visas įmanomas taisyklės, nes niekas jų vis tiek ne, e, netikrina. Negalime leisti tokios praktikos, turime ją baigti. Ir džiugu, kad pranešime apie tai kalbama dėkui Dievui, krikščionys, demokratai šiandieną jau e, įtikino mus, kad tai reikia padaryti. Junkerio komisija dabar ėmėsi veiksmų. Šį vakarą e, komisarė išsakė politinę valią ir dabar turime parodyti ambicingus pasiūlymus, kurie padės uh, E, sustabdyti socialinį piknaudžiavimą transporto sektoriuje. Dėkui. Dėkoju. Dabar Žorž Bach. Bach. Bach. E, gerbiama komisarė, kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų koordinatoriui Vandekam, kuris mums e, pristatė trumpalaikės, ilgalaikės ir vidinės trukmės priemonės. Norėčiau pakalbėti apie tris dalykus. Visų pirma, kelių transportas. Mes žinome, kokios yra problemos ir iššūkiai. Pats laikas užtikrinti e, socialinės, e, socialinės aplinkos ir konkurencingumo sąlygas. Mums tam reikia naujų teisės aktų e, kartu E, turime sukurti juos su valstybėmis narėmis. narėmis. Mes turime sustiprinti kontrolę, taip pat e, Manau, kad jeigu būtų sukurta viena agentūra, e, ji pagerintų situaciją. E, dabar dėl ketvirtojo geležinkelių paketo. Galiausiai po 20 metų reformų mes, e, reformuodami geležinkelių Europoje mes turime baigti šitą darbą. Jis nusipelnė svarbaus vaidmens. Mes turėtume ne, neprarasti savo konkurencingumo dėl sienų ir taip pat turime užtikrinti socialinių aspektų, socialinius aspektus. Komisarė po daugelio metų stagnacijos jūs pareikalavote, kad galiausiai mes E, sutvarkytume transporto sektorių dėl to, kad tai svarbu ir ekonomikai, ir kuriant darbo vietas. To laukia iš mūsų ir Europos piliečiai. Dėkoju. Dabar pone Kliun. Pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, ačiū, kad esate čia. Noriu padėkoti ponui Vandekam už jo pastangas kuriuos, kurias įdėjo per pastaruosius mėnesius ieškodamas kompromiso. Tikimės, kad rytoj rezultatas bus sėkmingas, nes pranešime yra atspindimos įvairios transporto rūšys transporto sektoriai, o tai labai svarbu ir kuriant darbo vietas ir sujungiant daugelį regionų. Mūsų diskusijų centre turi būti šių paslaugų vartotojai, keleiviai ir verslas, kuris priklauso nuo transporto infrastruktūros. Turime nuolat apie tai diskutuoti. Kalbant apie aviacijos sritį, Manau, kad be galo svarbu pripažinti, jog mūsų vežėjai konkuruoja globaliai ir pasaulis dabar mažėja. Verslas, keleiviai nori keliauti ir už Europos ribų į Aziją, Australiją, JAV ir mūsų vežėjai turi būti konkurencingi. Mes turime pradėti uh, savo dialogą ypač su Persų įlankos šalimis. Turime pasirašyti kažkokį aviacijos susitarimą šioje srityje. Mm, tai iš tiesų o, užkerta kelią mūsų oro bendrovėms tapti konkurencingoms. Turime spręsti šią situaciją. Ačiū. Ačiū. Toliau persime prie spontaninių pasisakymų procedūros. Pirmiausia, ponia Klaudija Montero Diegijar, prašom. Ačiū pirmininkė. Komisijos narė, kolegos. Turime konstatuoti, kad mes vis dar labai toli nuo vieningos um, ES transporto sistemos, nors Tai yra mūsų galutinis tikslas. Aš norėčiau padėkoti pranešėjų ir šešėlinėms pranešėjams už jų atliktą darbą. Kai kas kalbėjo šiandien apie jūrų transportą ir tai, kad būtina mm, didinti e, ES uostų pajėgumus. Tačiau e, mes e, iš tikrųjų turėtume galvoti apie tai, kad turime statyti jūrų greitkelius kaip ES tink, e, transporto tinklų dalį. Ir mes turime tinkamai konsultuotis su mm, tarptautinėmis organizacijomis atsakingomis už mm, jūrų transportą. Aš manau, kad mums e, e, būtina mm, strategija, kuri padėtų sujungti salas su žemyninė Mm, Europos dalimi mm, turi būti sujungti toliausiai nutolę regionai. Ačiū, aš visų dar kartą paprašysiu laikytis kalbėjimui skirto laiko. Lucy Anderson. Ačiū vicepirmininkė. Tai yra labai mm, neblogai parengtas pranešimas. Uh, Yra keletas e, klausimų, kurie mm, mums atrodytų probleminiai. Tai būtent dėl itin didelių e, sunkvežimių ir dėl kai kurių viešųjų pirkimų elementų. Aš bijau, kad Britų konservatoriai balsuos prieš šį pranešimą, bet mums pranešimas priimtinas ir ypač aš džiaugiuosi, kad siūloma stiprinti ES veiksmus, siekiant bent 60 procentų sumažinti CO2 emisijas transporto sektoriuje iki 2000. 2050 metų. Tai labai mm, svarbus tikslas deklaruojamas prieš Paryžiaus konferenciją. Ir dar mm, Džiaugiuosi, kad akcentuojamos investicijos į transporto sektorių šiame pranešime. Mano mm, atstovaujamoje apygardoje iš tikrųjų tos investicijos nepakankamos, tai yra didžiulis mums aktualus klausimas, kuris turi būti nuolat sprendžiamas artimiausiais metais turime pripažinti privataus sektoriaus vaidmenį, tačiau investuoti turime ir labai nemažai viešųjų lėšų. Ačiū, panas Marijas. Ačiū. Šis pranešimas yra labai svarbus e, transporto sektorius, labai svarbus ES ekonomikos augimui. Mes turime galvoti ir apie aplinką, ir apie keleivių interesus. Transportas e, iš tikrųjų e, išmeta 25 procentus visų anglės dvideginio emisijų. Tai yra didžiulė dalis e, tenkatie transportui, būtent todėl ES turi galvoti apie švarų transportą ir intensyvesnį geležinkelių transporto naudojimą. Mes turime taip pat siekti kelių eismo įvykių e, skaičių sumažinimo. ES turi taip pat skatinti jūrų transportą ir užtikrinti uh, kad salų gyventojai taip pat galėtų nesunkiai susisiekti su žemyninė Europos dalimi. Ačiū, panas Bilbao. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos e, nariai už visas padėtas e, pastangas. Europa iš tikrųjų turi siekti vieningos saveikios transporto sistemos e, saugančios aplinką. Vienas procentas e, BVP ES prarandamas e, dėl neveiksmingos transporto sistemos. Ir e, žinome, kad yra labai daug europinių taisyklių, kurios nėra tinkamai gyventinamos. Jeigu jos būtų įgyventintos, tai mūsų ekonomika būtų daug konkurencingesnė. Taigi transporto sektorius yra vertingas visai ekonomikai ir turime galvoti apie visus naudotojus taip pat ir tų, kurių mobilumas yra suvaržytas. Mes turime užtikrinti tokias transporto paslaugas, kurios palengvintų visų gyvenimą ir saugotų aplinką. Pone Kotinė Konečinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, nuo pranešėjų iš pranešimą, būdama ko koordinatorė, irgi turiu pasakyti, kad e, iš metalų klausimas yra labai svarbus transporto politikos e, e, klausimas. Labai svarbu pagerinti dabartinius pajėgumus kaip ir e, pranešėjas e, dabar e, tarptų nurodo, kad trūksta tam tikrų, tam tikrų tikslų, kuriais būtų galima sumažinti būtent iš metalų daromą poveikį aplinkai. Kalbama apie saugų transportą, ypač atsižvelgiant į pešiuosius, dviratininkus, pažeidžiamus keli, asmenis. Uh, Kartu e, aš turiu pasakyti, e, aš pritariu tam, kad iš ES fondų būtų remiamos e, transporto infrastruktūros, kartu transporto jungtis. Ir reik, labai svarbu, kad vidurio Europos valstybės būtų įtrauktos į infrastruktūros, gerin, gerinamos infrastruktūros tikslus. Ponas Koch, Komisarė, transportas įtakoja mūsų kasdienį gyvenimą, ūkin, e, aplinką, turizmą, socialinius aspektus, gerovę ir daugelį kitų aspektų. Todėl manau, kad jis nepakankamai vertinamas e, tai yra mūsų neatsiejama e, gyvenimo dalis, tai smarkiai takoja mūsų gyvenimo kokybę, todėl mes turėtume toliau siekti užtikrinti tvarų judumą ir E, suprasti e, transporto svarbą. Dėkoju už jūsų darbą. Aš e, manau, kad mes turime įvesti bendrą mokesčių, kelių mokesčių sistemą. Ir turime užtikrinti kelių transporto saugumą, tai yra Europos transporto politikos centre. Mes turime siekti konkrečių tikslų Taip pat turime mažinti nelaimingų atsitikimų, avarijų keliuose skaičių, mažinti CO2 koncentraciją. Dėkoju. E, Dankize. E, Labai ačiū. Pone Center. Dėkoju ir aš noriu pagirti pranešėją. Tačiau e, yra keletas dalykų, kurie man kelia nerima. Praėjusiais metais mes e, pralaimėjome savo kovą mažindami avarijų skaičių, nes aukų skaičius padidėjo. Infrastruktūrą reikia gerinti ir komisarė labai lauksime jūsų pasiūlymų. Uh, E, turime išnaudoti EFSI instrumentus bei Europos tinklus, infrastruktūros tinklų sunkimo priemonę. E, taip pat turi, turime nepamiršti apie Madridą, Londoną, Paryžių, e, jų problemų sprendimą. Manau, kad turime sukurti darbo grupę, kuri padėtų spręsti šiuos iššūkius. Taip pat e, reikia užtikrinti tinkamą darbuotojų, e, transporto sektorius darbuotojų e, saugumą. Kodėl tiek daug jaunimo nedarbo ir Europoje tuo tarpu, kai kiti labai sunkiai turi dirbti ir uždirbti savo atlyginimus. Ir mes turime kovoti su nedarbu, turime taip pat užtikrinti didelį judumą ir vis, visur užtikrinti saugumą kalbant apie alternatyves e, transporto priemonės ir čia turime padirbėti. Norėčiau paprašyti komisarės, kiek įmanoma greičiau, parodyti mums, kad abu instrumentai, EFSI ir Europos infrastruktūrų sujungimo priemonė, e, yra tikrai labai svarbios. Na ir galiausiai dabar suteiksiu žodį komisariai Violetai Bulk. Thank you, President. Ačiū pirmininkė. Gerbėmėjai parlamento nariai, labai ačiū už jūsų vertingas pastabas, vertingus pasisakymus. Mes priėmėm domėn visus. Visos jūsų pastabos ir e, pranešimas, į jį bus atsižvelgiama, kai jau e, ruošim Baltosios knygos įgyvendinimo ataskaitą, e, kurią, kuri baigoja. Tačiau noriu pabrėžti, kad e, mes visi pripažįstam, koks svarbus transportas yra ūkio augimui, e, užimtumui. Dar noriu porą papildomų žodžių pasakyti apie darbų procesą. Viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis jau baigtos. Dabar 2011 metų įgyvendinimo priemonės E, suderintos e, ne per seniausia. Mes dabar tiesiog, e, tiesiog vertinam tai, kas įgyvendinta jau, tai, tai, tai kokios priemonės jau pasenusios ir ką dar reikia nuveikti. Nuo 2011 metų padėtis gerokai pasikeitė, tačiau vis dėlto Baltosios knygos svarbiausios nuostatos vertos įgyvendinti, jos tebe aktualius. aktualius ir, kaip sutinku, parlamentas pritarė tokiai mūsų analizai. Ir dar kartą norėčiau padėkoti ponui e, Vanderkampui, labai ačiū ir kartu parlamentui už tai, kad jūs ėmėmės šios iniciatyvos pranešimo. Kaip e, pradžioj sakiau, mes e, pritarėm jūsų siūlomoms plačioms gairėms Čia e, mes raginami imtis veiksmų, man tai patinka. Ir dabar tik tai belieka dirbti kartu, dėgiant iniciatyvas tam, kad pasiektume tikrai realią pažangą. Labai ačiū. Ačiū. Ir dabar žodis mūsų pranešėjui, parlamento nariui Vimui Vandenkam. Dvi minutės. Pone pirmininkė, labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariai asmeniškai padėkoti, kartu padėkoti kolegoms už vertingas pastabas. Taip pat norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie išsakė kritiškų žodžių, bet dėja ponia Foster jau išvyko, tačiau aš priemim domėn e, jos žodžius ir mes pasistengsim atsižvelgti ir į kritinės pastabas. Na, o šito darbo rezultatas toks kad e, dabar taip į mūsų vertinimą bus, e, bus galima atsižvelgti e, ir tikimės, kad vėlgi tai, ką mes siūlom, bus įgyvendinta nes mes norėtume tinkamos pusiausviros tarp taisyklių, kad jų būtų kuo mažiau ir kad kartu būtų daugiau e, tvarių sprendimų ir kad būtų neišleistas iš akių kartu socialinis klausimas. Tai yra didžiulis išbandymas visiems mums, e, transporto komitetui, nes mes iš tikrųjų ne, ne, negalim dirbti neturėdami tinkamo transporto